So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als nächster Punkt zur Tag. Labas vakaras, kolegos. Kitas klausimas yra komisijos pareiškimas dėl ES paramos vystimus Eritrėjai. Atsižvelgiant užregistruotus žmogaus teisės pažinimus ir dabar žodis e, komisijos narui Mimicai. E, labas vakaras. Džiaugiuosi galimybę aptarti ES paramą vystimusi Eritreja atsižvelgiant į užregistruotų žmogaus teisų pažeidimus. Žmogaus teisų pagarba yra vienas svarbiausių ES užsienio politikos principų ir jis nuolat uh, aptariamas per mūsų dialogus su partneriais, įskaitant ir Eritreją. Šiame dialoge, taip pat ir viešai, mes keliame nuogastavimus dėl to, kad e, Eritreja ir toliau pažinėja savo įsipareigojimus ir negerbė pagrindinių žmogaus teisų mes raginame imtis tam konkrečių veiksmų, tai yra paleisti e, kalinius, kurie laikomi uždaryti nuo 2001 metų be, jokios, be jokių ryšių su šiuriniu pasauliu. Europos Sąjunga kelia tokius klausimus ir dabartiniuose forumuose, pavyzdžiui, per tautų žmogaus teisų tarybos posėdžius, kol prašome Eritreje bendradarbiauti.